E, kitų finansavimo šaltinių. Mes e, jums pritarint neseniai sutarėme dėl e, produktų taksonomijos, kad galėtume įvardinti, kokia ekonominė veikla ir finansinė veikla yra ekologiška, tai bus taikoma ne tik privačiam, bet ir viešajam sektoriui ir tai įsilies į e, tvaraus finansavimo veiksmų planą. Taip pat pagal žalį kursą numatysime e, naujas e, taisyklės ir standartus. Toliau mes e, nacionalinės administracijas ir projektų teikėjus konsultuosime, suteikdami jiems ekspertinių žinių, ir leisime priderinti rengiamus projektus prie žaliojo kurso tikslų. Dabar antroji mūsų diskusijos dalis - tai kelio gairių žemėlapės siekiant socialinės Europos. Mūsų pereimai, žalesis ir e, skaitmeninis perėjimas e, turi visada atsižvelgti į socialinį veiksnį. Mes privalome įgyvendinti ES socialinių teisių aktą. Esame tam įsipareigoję. Taigi šitas socialinis ramsės turi tapti realybę, tačiau žinome, kad daug veiksmų teks imtis nacionalinių ar suinteresuotųjų asmenų lygių, todėl pradėsime diskusiją apie tai, ką dar daugiau galima būtų nuveikti ir ką mūsų partneriai galėtų nuveikti prisimti kaip įsipareigojimus, kad šitas ramstis taptų tikrovę. Mes e, pradėsime veiksmus e, siekdami ES e, suplanuoti ES politiką dėl minimalios algos. Nekalbama apie tai, kad bus nustatytas kažkoks tai minimalus atlyginimas ar kad bus įpareigojimų valstybėms narėms tai padaryti. Kalbant apie ekonominę aplinkos ir socialinį tvarumą, e, visų pirma, e, reikia keisti mūsų mąstyseną. Būtent apie tai ketiname šiandieną ir diskutuoti. Dėkui. Ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu žodį suteiksiu Ponui Morašanui, jums skiriama pusantros minutės, ponė pirmininkė, vicepirmininkė Timmermansai, vicepirmininkė Dabromskiai, sveiki atvykę Europos parlamente ir ačiū už pristatytas iniciatyvas. EPP frakcijos vardu norėčiau palankiai įvertinti jūsų pateiktus pasiūlymus ir galvoju, kad teisingos pertvarkos mechanizmas ir visi jūsų šiandieną pristatyti projektai yra esminiai, kalbant apie dvi svarbiausias Europos komisijos programas Europos žalėjų kursą ir taip pat dėrybas dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Tad raginu dirbti greitai, susitarti greitai per ateinančius mėnesius pirmąjį šių metų pusmetį dėl teisingos pertvarkos mechanizmo, nes taip mes išlaisvinsime taip pat ir potencialą dėl DFP dėrybų, o taip pat e, tai vainikuos žaliojo kurso e, sėkmę. Mes suprantame, kad žaliasis kursas, visas numatytas finansavimas e, reiškia, jog mes pritarėme, norime, kad būtų sėkmingi šie projektai, tad reikia susitarti kaip įmanoma greičiau. E, koks turėtų būti teisingos pertvarkos mechanizmas? Turi būti stabilus, e, turintis pakankamai išteklių tam, kad galima būtų atitinkamai subalansuoti pertvarką atskiruose regionuose. Mes taip pat galvojame, kad nereikėtų šio prioriteto panaudoti kitų sričių nenaudai, kaip antai žemės ūkiui ir kitiems. Tai yra papildomas rytis. Dar vienas dalykas - teisingos pertraukos fondas reiškia, jog turime investuoti į ūkio vystimąsi, į MVI. Mes kalbame apie žmonių perkvalifikavimą ir kitus aspektus. Ir paskutinis aspektas, ponė pirmininkė, tai yra sąlygos. Turi būti asignuojamos lėšos pagal tas sąlygas, kurios yra įgyvendinamos atitinkamiems regionams. Mes esame jau praeitįje sukaupę atitinkamos patirties. Dėkoju. Toliau Socialistų frakcijos vardu Europos parlamente žodį suteiksiu poniai Garcijai Perės. Trys minutės. Ačiū pirmininkė. E, praėjusiu metu gruodžio mėnesį komisija pristatė mums pasiūlymą dėl naujo žaliojo kurso susitarimo, plataus užmojo susitarimo, kuriuo siekiame 2050-ųjų pasiekti klimato požiūrių neutralios sistemos tas milžiniškas projektas be abejonės turi būti paremtas konkrečia, konkrečia mūsų ekonominės sistemos pertvarka ir mūsų gyvenimo būdo pakeitimu. Žaliojo uh, susitarimo sėkmė ir prestižas priklausys nuo šių veiksmų tačiau svarbiausia, ar sugebėsime e, valdyti tuos pokyčius, kuriuos atneš šis susitarimas į mūsų regionus, kuriuose yra tokie energiniai ir ekonominiai modeliai, kurių pertvarka bus brangesnė. E, tai reikia žengti pirmas, pirmuosius žingsnius, per kitą šešdešimtmetį mobilizuoti šimtus milijardų eurų, kad Europa taptų pirmuoju žemynu pasaulyje, kuris klimato požiūriu taps neutralus. Taip pat e, viešasis sektorius ir privatus sektorius turi suvienyti pastangas, kad paskatintų investicijas ir reikalingas rytis. Be to pati komisija pripažįsta, kad e, šimto milijardų eurų e, investicijų dydis yra tik tai nedidelė dalis reikalinga, kad pasiektume ekologišką pertvarką. E, reikėtų e, labai e, kruopšiai viską apmastyti ir tai svarbiausias iššūkis. Ir tai turi paskatinti diskusijas dėl to, kaip užsitikrinti naujų įplaukų, kad galėtume finansuoti tą didžiulę visuomeninę, ekologinę ir ekonominę pertvarką. Mes, socialistai, laikomės labai ryštingos pozicijos šiuo požiūriu. Norime, kad daugiametėje finansavimo programoje būtų bent 30 procentų numatyta veiksmams kovai su klimato kaita. Tačiau taip pat turime kalbėti apie nuosavuosius išteklius išteklius, kuriuos apimtų, kurie apimtų ir plastiko atliekų perdirbimą, e, taip pat e, tarš, teisės teršti aptarimą Europos mastu kitas finansinės paskatas bei solidaresnį požiūrį į e, įmonių mokamus mokesčius. Taip pat manome, kad valstybės narės turi e, turėti daugiau veiksmų laisvės, e, nuspręsdamos savo nacionaliniuose biudžetuose, kaip paskatinti tuos reikalingus veiksmus. Ir galiausiai siūlome e, fiskalinių nuostatų peržiūrą, kad tvarios investicijos nebūtų įskaičiuojamas apskaičiuojant. E, e biudžeto deficitą. Galiausiai svarbiausias iššūkis tai teisinga socialinė pertvarka, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. O Tai re, reiškia, kad tai negali būti tik e, e, šūkių. Teisingos pertvarkos fondo e, papildomos finansinės lėšos turi, yra būtinos, kad dėl to nenukentėtų socialinė ir žemės ūkio politika. Tai reiškia, kad reikia suteikti žmonėms galimybę įgyti naujų įgūdžių, kad ateities kartos galėtų sėkmingai įgyvendinti pradėtą ekologinę ir skaitmaninę pertvarką. Tai taip pat reiškia, kad reikia užtikrinti ores darbo sąlygas ir reikalingus atlyginimus bei kovoti su vaikų skurdu. Ponios ir ponai, turime unikalią galimybę pasiekti, kad Europa taptų e, kovo su klimato kaita avangardė, tačiau turime dirbti. Ir dirbti taip pat ir iš e, finansinio perspektyvos e, požiūrio. Rindijų frakcijos vardu Dragoš Pišlaru. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu rumuniškai. Daug kartų ES buvo kritikuojama už tai, kad priiminėja strategijas, bet neturi priemonių joms įgyvendinti. Kitais atvejais yra priemonių, bet pritrūksta vizijos, kaip tas priemonės panaudoti, siekiant aukštesnių tikslų. E, Dabar prasideda 2020 metai e, ir kalbame apie įvairias priemonės e, siekiant labai ambicingų tikslų susijusių su žaliuoju kursu. Čia turime sužvelgti visą dėmesį į mūsų piliečius. Renew frakcija pritarė tam, kad e, Mums e, reikia tuos iššūkius, kurie iškyla dėl klimato kaitos ir kurie iškyla aplinkai, paversti galimybėmis, e, kuriant geresnės darbo vietas, užtikrinant ekonominį augimą. Tai, tai ypač yra susiję su piliečiais, kurie gyvena e, labiau atsilikusiose vietovėse, e, kalnakasybos teritorijose Rumunijoje. Teisinga pertvarka, teisingas pereimas reiškia, kad mes turėsime sukurti e, naujas galimybės, e, kad galėsime investuoti į naujų kvalifikacijų įgyjimą, kad padėsime VMI, kad prisidėsime prie švietimo ir e, profesinio mokymo pertvarkos. Aš kreipiuosi į Rumuniją ir kitas valstybės narės e, sustelti investicijas ir nukreipti jas į tas vietas, kurios svarbiausios piliečiams ir panaudoti visas tas priemonės. Tik tai tada galėsime kalbėti apie tikrai e, socialinį kelio gairių žemėlapį. E, žaliųjų frakcijos vardu ponas Nynas. Ačiū visiems ir komisijai prisidėjusiai prie šio pasiūlymo, ypač dėl teisingos pertvarkos fondo. Ačiū ponui Timmermansui, mes kalbame apie socialinių mastų teisingą pertvarką. Mes kalbame, jog nebus subsidijų iškastiniam kūrui ir šiuo pasiūlymu mes e, Pradedame sėkmingai, kalbant apie pagalbos teikimą regionams, kurie susiduria su problemomis. Tačiau man trūksta įsipareigojimo, kalbant apie klimato tikslus. Reikia konkrečios datos, kada nebebus e, naudojamos e, anglies jėgainės ar anglimi varomo, varomos jėgainės. Tai turėtų būti sąstanti sąlyga, norint gauti e, paramą iš Teisingos pertvarkos fondo, nes mes kalbame apie pertvarką ir jeigu ta pertvarka faktiškai nevyksta, tai tuomet jinai yra bevertė. Aišku, mes turime kalbėti apie pinigus. 7,5 milijonai eurų. Mes kalbame apie anglės kasybos regionus. Mes kalbame apie 10 milijonų regionai per metus. Bet e, aišku, kad e, reikia padaryti taip, kad pertvarka būtų teisinga visiems. Kitas dalykas yra ir sanglaudos lėšos, bet mes nenorime, kad e, lėšos vieniems poreikiams padengti būtų perkeltos į, į kitas rytis poreikiams padengti. Jūs kalbate apie 100 milijonų e, eurų ir taip pat kalbate apie 7,5 milijonus e, eurų. Mes e, kalbame mes kalbame apie tai, kad mums reikia labai aiškios žinios tam, kad finansavimas būtų nuoseklus iš ES nuosavų išteklių, tam, kad um, anglės kasyboje dirbantis asmenės netaptų daugiametės finansinės perspektyvos dėrybų aukomis. Mums reikalinga aiški, teisinga pertvarka, kalbant apie konkrečius e, planus, kai e, nebevyks kasybą anglijas kasybos regionuose. Ačiū. Toliau idėja frakcijos vardu. Ponas Darė. Prašom. Ačiū. Tūkstantis milijardo ar vienas trilijonas yra tas skaičius, kurį pasiūlė komisija per ateinantį dešimtmetį. Tas skaičius aiškus, tik tai nelabai aišku, iš kur bus gaunami pinigai kaip bus panaudojamos įvairių programų lėšos, išeitų, kad kai kuriams programoms lėšos bus mažinamos. Kitos problemos yra susijusios su kriterijais ir įmo, lėšų paskirstimų. Komisija pasiūlė sušvelninti valstybės pagalbos teikimo taisyklės. Tačiau kodėl to nesiūloma daryti kitose sritise? Mes kalbame apie tai, kad teisinga pertvarka turėtų būti naudinga mūsų MVI kurios ne visiškai aiškiai yra įvardyjamas šiame plane. Ačiū. Toliau ECR frakcijos vardu kalbės e, Johannes van Overtfeld pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komisarai, jūs ką tik patvirtinote tai, ką aš jau gruodė su pasakęs ir dėl ko bejojau. Šis planas gražiai atrodo, yra rodoma gera valia, kalbama apie milijardus. Tai kokie tie milijardai, ar mes kalbame ir apie investicijų banko pinigus per ateinančius septynerius ar dešimtį metų, man viskas atrodo pakankamai neapibrieštai. Kalbama apie lėšas iš daugiametės finansinės perspektyvos, bet ji dar nepatvirtinta, dėl jos tik vyksta dėrybos. Tad viskas man netrodo pakankamai tvaru. E, mes kalbame apie mokesčius, kaip antai už plastiką surenkamus mokesčius, kurie laikant, laikui bėgant mažės ir mes kalbame apie tai, kad tada daugiau lėšų skirs EIB, bet taip pat reikia nepamiršti ir reitingų. Taip pat kalbama apie tai, kad visoms valstybėms bus sudaromos galimybės dalyvauti teisingoje pertvarkoje, tačiau mes turime turėti galvoje ekonomikos ciklą. Turime suprasti, jog nereikia imtis kažkokių tai uh, finansinių avantūrų, mes turime kalbėti apie labai konkrečias priemonės. Ačiū Jums. Frakcijos vardu žodis ponui Junusu Maržiai. Vienai minutiai. Pone pirmininkė, ačiū gerbiami e, komisijos vicepirmininkai. Nuo pramoninės revoliucijos Europa didžia e, dalimi rėmėsi iškastinės energijos naudojimu ir netgi statybos e, sektorius Europoje yra labai susijęs su iškastinės anglies sektoriumi. Tai reiškia, kad iškastinė anglis suformavo Europos pramonę ir ekonomiką ir didžia dalimi prisidėjo prie regionų plėtotės. Milijonai darbo vietų E, šimtai darbo vietų ir toliau e, yra šiame sektoriuje. Tai reiškia, kad mums reikės tikros revoliucijos, kad įsakytume šio modelio su sąlyga, žinoma, kad e, bus uždarytos visos iškastinę anglimi varomos jėgainės. Tačiau tai, tai padaryti būtina, bandant atremti klimato kaitos iššūkį. Noriu pasakyti štai, ką, kad mums reikia išsikelti porą prioritetų. Visų pirma, sušvelninti socialinius kaštus. Antra, e, padėti regionams įgyvendinant teisingą pertvarką. Ir kaip regionų plėtros komiteto pirmininkas galiu Jums pasakyti, kad mes esame pasirengę atlikti mums tenkančią teisėkuros darbų dalį. Ačiū. Dabar žodis neprisijungusių prie frakcijų parlamento narių vardu, poniai Damato. Ačiū pirmininkė. Mano mieste Taranto, kuriame, kuris yra vienas didžiausių Europos teršėjų, jūroje, e, dirbožėmėje, ap, aplinkos ore yra nepaprastai, neįprastai daug e, toksinų, dėl ten esančių pramonės e, centrų. Tačiau turime apsaugoti piliečius. Reikia ne tik per, neteisingos pertvarkos. Mes galime padaryti dar vieną klaidą, jeigu toliau naudosime dujas ir iškastinę anglį, neįvertinę visų priemonių poveikio. Žaliojo kurso susitarimo esmė - parengti naują ekonominę transporto sistemą, paversti Europą įkvėpimo šaltiniu e, pasauliui kovojant su e, aplinkos e, oro šilimu. Noriu kai ką pasiūlyti. Apivartinių taršos leidimų sistema galėtų mums padėti pasiekti daug daugiau per kitus trejus metus. Tačiau galbūt tą sistemą galėtume panaudoti naujojo fondo finansavimui. Ačiū. Ir dabar žodis ponui Novakov pusantros minutės. Ar, ačiū pirmininkė, gerbiami vice, gerbiamas vicepirmininkė, gerbiamas e, vykdantysis vicepirmininkė. Aš nesu e, automobilių srities inžinierius, bet žinau, kad pas mus sukūriami kai kuriuose sritise geriausi projektai, Todėl mums reikia užtikrinti, kad būtų išsaugotos darbo vietos milijonų, milijonams šeimų Europoje. Jeigu mes bandysime labai e, griežtai viską keisti, tai kai kurios sritis net laikys. Būtent todėl tai mums reikia remti žal, žalio kurso susidarimu ir teisingos pertvarkos fondu. Manau, kad turime paremti Europos komisiją jos iniciatyvas užtikrinti mūsų vaikų ateitį ir, išsa, ir išsaugoti aplinką. Žinau, kad ateitis yra tose politikos planuose, kurie nekenkia aplinkai. Žinau, kad ateitis tai politikos planai, kurie nepakenks mūsų vaikų ateičiai. Bet manau, kad galime visų tų tikslų pasiekti nenužudydami iš tiesų, iš tiesų sektorių, nepalikdami milijonų žmonių be darbo. Todėl siūlau taip dirbti, kad viską suderintume. Man rūpi štai kas. Jeigu bus didelės naujos iniciatyvos, mums reikia didžiulių naujų finansų, taip pat e, tinkamų laikotarpį, per kuriuos viską įgyvendintume. Idėjos puikios, tačiau turime nepamiršti niuansų, nepalikti šeimų ir atskirų pramonės sektorių, vis, iš tiesų ne, neužversti visos finansavimo naštos atskiriems ekonomikos sektoriams. Ačiū. Borzan. Dėkuoju dabar žodis poniai Borzan. Pusantros mintis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, Europo, tvarios Europos investicijų planą, tai svarbus žaliojo kurso elementas. Mums e, reikia galvoti ne tik tai, kaip patiems finansuoti e, šį kursą, bet taip pat ir galvoti, kaip prie jo galėtų prisidėti privačios ir nacionalinės investicijos. Turime neužmiršti, kad valstybės narės privalo dalyvauti šiame projekte, kad kurtų uh, labiau socialiai ir ekologiškai orientuotą Europą. E, Ta turime e, aptarti ir Europos semestro formate. Mes taip pat e, turime galvoti apie priemonės, kurios leis pasiekti užsibrieštus tikslus. Teisingos pertvarkos fondas turėtų padėti tiems, kurie yra pažeidžiamiauti. Europos investicijų bankas privalo ženkliai padidinti klimato kaitos projektų finansavimą. Čia reikia remtis e, tomis taisyklėmis, kurios bus numatytos taksonomijos direktyvoje. Ir neturime pamiršti savo piliečių, nieko neturime daryti be socialinio dialogo ir be tų, kuriuos tiesiogiai palies šis perėjimas. Dėkoju. Žodis poniai Silvijai Bruniai. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komisijos nari. Esu įsitikinusi, kad įmanoma pasiekti teisingo ekologinio ir skaitmeninio virsmo be e, žalos visuomeniai. Svarbu, kad Europa įgytų reikalingos įgūdžius, kad e, ir būtų išplėsti reikalingi sektoriai ir kad būtų e, padidintos e, žmonių įsidarbinimo galimybės. Taip pat reikia reikalingų įgūdžių. Būtent tokią viziją turime puoselėti. Pertvarka turi būti teisinga ir socialinėje srityje. Niekas negali būti paliktas nuo šalyje. Turime kovoti su energiniu skurdu, pasiūlyti prieinamas e, alternatyvas žmonėms, kurie nukentės e, dėl, e, dėl kai kurių mokesčių vedimo. Taip pat reikia kurti tvarę ekonomiką, kuri klimato požiūrį būtų neutrali, stiprinti cielo, socialinį dialogą, užbėgti už akių vykstančiams pokyčiams ir uh, užkirsti kelią bet kokios neligybės aštrėjimui. Dėkoju. Dabar žodės poniai Langenzypen. Pone pirmininkė, kolegos, apjungti aplinkos, ekonomikos ir socialinė politika yra vienas didžiausių iššūkių ir kaip jį išspręsime, nulems tai, ar priemonės dėl ekologinės pertvarkos bus kuriamos sąžiningai ir ar bus priimamos kaip tokios. Mes pirmiausiai Turime suprasti, kad labiausiai e, klimato kaitos poveikį patiria skurdžiausiai gyvenantis žmonės. Mes turime saugoti juos. Finansinė parama, kaip antai perkvalifikavimas, yra geras dalykas, tačiau to nepakaks. Siekiant užkirsti kelią socialiniai atskirčiai, turime atsižvelgti ir į tuos žmonės, kurie e, nedalyvauja darbo rinkoje. Mes kalbame apie tvarę plėtrą ir apie apie tai, kad iki 30 metų skurdas turi būti panaikintas visose srityse ir nesustiprintas. Neutralumas klimato požiūriu reiškia, kad e, tai yra bendras e, įtraukus procesas, siekiant užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai. Dėl to valstybės narės, e, renkdamas savo regioninius planus, turi įtraukti pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius. Be to labai svarbus yra socialiniai saugikliai. Tik tai taip mes užkirsime kelią skurdui ir lydėsime žmonės pertvarkos metu. Mes kalbame apie bendrąją direktyvą skirtą minimaliam atlyginimui. Galvoju, kad tai yra būtina šiame kontekste. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Uktasari, vieną minutę. <clears throat> Pane pirmininkė, ES kviečia valstybės paremti žalį kursą siūlydama tam tikrą finansavimą. Jeigu paliksime 100 milijardų lygyje, tai dauguma iš tų lėšų bus nukreipta į rytų Europą. Šis žaliasis kursas bus brangus e, tokioms šalims kaip Lenkija, kuri naudoja daugybę anglies. O tos, e, kurios elgesi gerai, kaip Suomija, bus priverstos dar radikaliau sumažinti savo emisijas. Suomija, kuri moka už savo išlakų mažinimą, turės mokėti už kitų šalių išlakų mažinimą. Mūsų rinka labai maža, susidurime su daugybė iššūkių ir be tokių naujų iššūkių. Čia kalbame apie plan, planinę ekonomiką, kuri primetama valstybėms narėms. Nieko bendro su rinkos ekonomika. Dėkui, suteiksiu žodį dar poniai Rafalska. Vieną minutę. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, naujasis žalėsis kursas e, daug kalba apie užimtumą. E, Žmogiškiai resursai ir socialinės pasiekmės taip pat dažnai minimos Tačiau komisijos e, plane nedaug skirma dėmesio tiems, kurie atsiduria pažeidžiamiausioje padėtyje. Aš kalbu apie e, darbininkus nuo 15 e, kurių amžius dabar yra 50-60 metų, daugelis iš jų dirba Silezijoje, vadinamoje mažojoje Lenkijoje, kalnakasybos pramonėje. Ką Europos komisija pasiūlys jiems? E, kiek Teisingos pertvarkos fondas e, pasitarnaus jiems, ar jie netaps žaliojo kurso aukomis, ar į, į visas to kurso pasiekmes ats, atsižvelgiama. Aš manau, kad kvalifikacijos keitimo nepakaks. Turime kalbėti apie daugiau panašių grėsmių, nes jeigu tai reiškia darbo praradimą ir e, viso sektoriaus sužlugdymą, niekas negalės to perėmio pavadinti teisingu. Dėkui. Ačiū. Toliau, ponia Modė, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Teisingos pertvarkos mechanizmas yra nepaprastai svarbi žaliojo kurso dalis. Labiausiai pažeidžiami neturėtų mokėti daugiausiai. Mes turime teikti paramą tiems regionams, kurie yra labiausiai paveikti pertvarkos. Visa Europa turi būti apriepta. Mes turime remti veiksmus klimato uh, srityje taip pat turi būti numatyta parama mūsų piliečiams. Turime gerinti energijos naudojimo efektyvumą. Tai padės sumažinti gyvenimo išlaidas. E, labai svarbu imtis priemonių anglės kasybos srityje ir nepaprastai svarbu atsižvelgti į socialinių socialinės teisės. Visiems turi būti sudarytos vienodos sąlygos gauti mokymus ir persikvalifikuoti. Nes jeigu mes kalbame apie sažiningumą, tai tik tai remdamiesi juo galėsime pasiekti sėkmės. Ačiū. Toliau ponas Pedičinė. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti apie šalį kursą ir apie nacionalinį biudžetą komisijai, o taip pat ir centriniam, Europos centriniam bankui labai e, svarbi su mokesčiai susijusiais rytis, už kuriuos yra atsakingos vyriausybės. Nes mes kalbame apie investicijas, kurių imsis tos vyriausybės. nes e, taip pat turime atsižvelgti į bendrų nacionalinių pajamų ir investicijų santykį. Tos valstybės, kurios susiduria su ekonominiais sunkumais, e, turi suprasti, jog labai reikia investuoti, kad tos investicijos gali būti veiksmingos. Ir tai turės aišku, e, padarinių jų bendroms nacionalinėms e, pajamoms, o taip pat ir leis sumažinti taršą. Ačiū. Toliau ponas Markus Ferberis pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponė vykdantysis pirmininkė, ponė vicepirmininkė. ES išsikėlė savo ambicingus klimato tikslus tačiau jie savaime nebus pasiekti, reikės labai didelių investicijų ir tie pinigai iš kažkur turi atitekėti. Tai yra tiesa ir tiesa yra tai, kad gerai jo komisija apie tai galvoja. Tačiau tvarių investicijų planas nėra pirmas planas, apie kurį kalbame šiame parlamente. Ankstesnės kadencijos metu mes kalbėjome apie Junkerio fondą Ir man atrodo, kad e, tas fondas leido mums pasimokyti. Turime būti atsargus. Paminėsiu tik tai tris punktus. Pirmiausiai turime garantuoti subalansuotumą. Junkerio fondo kontekste matėme, jog pinigų labai daug buvo skirta ten, kur e, tokius e, lėšų panaudojimo planus pateikdavo išratingiausi e, planų kūrėjai. Antras dalykas - tai yra papildomas investicijos. Jas reikia generuoti. Nepakaks vien tik tai e, sužymėti projektus kaip tvarius tokius projektus, kurie galiausiai užsibaigs ir nuduos e, tolesnių pasiekmių. Ir trečias dalykas, mes kalbame apie privačias investicijas ir privačių investuotojų pritraukimą. Mes e, šioje kadencijoje būtent tai ir norėtumėm užtikrinti. Ačiū. Dabar žodis poniai Fricon iš Sotsdemų frakcijos. Pusantros minutės. Team. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėkoju komisarui Timmermansui ir komisarui Dombrovskijui už tokio ambicingo plano pristatymą. Europos piliečiai labai nerimauja dėl ateities. Mato labai daug iššūkių tas nerimas man yra suprantamas, ypač kai kalbame apie tokius didelius iššūkius susijusius su klimato kaita komisija uh, dabar kalba apie stipresnę socialinę Europą. Tai yra svarbu. Mums, socialdemokratams, visuomet labai rūpėjo socialinės ramstis. Švedijoje, Geteburge 2017 metais buvo apie tai kalbama ir tas ramstis, socialinių teisų ramstis bus esminis Europoje. Aišku, kad tikslai turi būti ambicingi, bet mums reikalingos kokybiškos darbo vietos mūsų piliečiams, mums reikia galimybės kelti kvalifikaciją situaciją. Mums reikia tokių atlyginimų, kurie leistų žmonėms pragyventi. Aš, būdama švedė, labiausiai norėčiau, kad visoje ES būtų pritaikytas šiaurės modelis. Šiaurės šalių modelis, tad mes tikrai labai atidžiai stebėsime visą atliekamą darbą labai svarbi yra žmonių kasdienybė. Būtent e, ji turėtų būti lengvesnė mūsų piliečiams ir šio darbo reikia imtis. Ačiū. Ačiū toliau žodis poniai Katalinčiak vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Jei turime konstatuoti vieną dalyką, kalbėdami apie Teisingos pertvarkos fondą, tai, kad jo esmė turi būti piliečiai, ne vyriausybės ar įmonės, paprasti žmonės. Taip pat reikia pasiekti, kad tas fondas pasiektų e, skurdžiausius Europos regionus. E, Europą Europos teikiama parama turi būti skirta tiems, kurie šala žiemą. Europos solidarumas turi būti teisingo, teisingos pertvarkos proceso esmė. E, svarbu, kad juo nepasinaudotų godžios vyriausybės, nes kai kurios šalis tai pam, supras kaip dar vieną galimybę pasipildyti kišenės. Neturime kartoti sanglaudos fondo valdymo klaidų. To, tas fondas turi būti tvarkomas kiek manoma skaidriau, kad pasipriešintume piktnaudžiavimui jo lėšomis klimato e, požiūrių neutralaus regiono sukūrimas Europoje bus nelengva užduotis, bet ji yra įgyvendinama. Ačiū. Sako pirmininkė, toliau žodis ponui Aikhut pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmi komisijos vicepirmininkai. Kai pristatėte žaliojo kurso susitarimą gruodžio mėnesį, tapo labai akivaizdu, kad tai yra pokyčių kelias, kad naujoji komisija turi naujų prioritetų. Mes visiškai juos remiam ir palaikome, tačiau svarbiausias klausimas ar bus reikalingos investicijos, nes visi suprantame, kad kalba eina ne apie nežymius pokyčius, kalba eina apie pertvarką visuose sektoriuose ir visos, visose Europos regionuose. Ir tam reikia investicijų. Negaliu dar visko iki galo įvertinti, nes nemačiau galutinio pasiūlymo, matėme tik e, pirmuosius projektus. Taigi, kažina, Svarbiausia, kad žaliojo kurso susitarimo politika lydėtų reikalingas investicijų politikos planas, kurio kol kas nemačiau. Kol kas vyksta senosios diskusijos dėl Europos biudžeto, kurias e, pradėjo ankstesnioji komisija. O kalbant apie investicijų planą, noriu nuoširdžiai išreikšti vilti, kad tai nebus Junkerio planas 2.0, 2.1, 2.2. Turime ieškoti papildomumo veiksnio, e, e, keisti AIB Reikia pamatinių pokyčių. Tai yra įmanoma, kai e, vertiname žaliųjų viešųjų pirkimų planus. Tai tokiu būdu tai įmanoma, tačiau reikia imtis ir fiskalinės politikos. O pateiktame projekte, vertinant skaičius ir diskusijas, jūs sakote, kad diskusijų rezultatai bus pagrindas tolesniems sprendimams, kaip užtikrinti nuoseklės tvarias investicijas. Man tai nepanašu į tuos pakeitimus, kurie yra reikalingi ir fiskalinėje politikoje. Taigi aš tikrai tikiuosi, tikiuosi, kad galutinis projektas atrodys geriau. Ačiū. Toliau žodis ponui David. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Bandome sergančią planetą išgelbėti viename žemynė, mokėdami už tai milžinišką kainą ir e, sutikdami su tikrai sudėtingomis pasiekmėmis. Kol kas a, a, parengta tik pirminė diagnozė paciento ir svarbiausias tikslas dabar - nepakenkti dar labiau. Mes turėtume svarstyti, kaip gydyti ligas, susirgymus, bandydami parengti ambicingus ateities projektus. Ar tai reiškia, kad mes atimsime pinigus iš visų ir gydysime tik labiausiai sergančius? Ar darysime tai, ką privalome padaryti? Matėme praeitie, kas nutinka ambicingiams planams, jeigu jie nėra tinkamai apsvarstyti ir nėra apsvarstomos jų pasiekmes. Man atrodo, jūsų planai yra migloti. Dėkoju. Dabar žodis ponui Tošenovskijai. Vieną minutę. Dėkuoju, pane pirmininkė. E, komisijos nariai ES prisijimti įsipareigojimai energetikos srityje yra labai aiškus ir ambicingi. Tačiau, kai kalbam apie tvarę ateitį, neturime užmiršti tų regionų, kurie iš esmės turi pakeisti savo ekonomikos pagrindą. Džiaugiuosi, kad komisija pateikė pasiūlymą dėl šio fondo, tai padės regionams transformuoti savo ekonomiką, pereiti prie kitų sričių, kitų sektorių. Žvelgiant į paskaičiavimus, kurie yra pateikti, visiškai aišku, kad prireiks milijardų eurų visoje ES. Todėl e, būtų tikslinga parengti poveikio studiją, atsižvelgiant į kiekvieno regiono poreikius. E, bijau, kad e, atsiras e, nemažų įtampų ne tik tarp atskirų valstybių narių, bet taip pat ir atskirų regionų. Dėkoju. Dabar žodis ponui Viliumsen. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Pastaraisiais metais matome, kaip Europos teisingumo teismas ir ES krizių politika susilpnino profsąjungas ir kolektyvinių sustarimų taikymą. Čia Europos komisija galiausiai e, pripažino, kad susidurime su e, augančia neligybė ir kad tai yra didžiulė problema. Bandymas e, prastumti privalomą minimalų atlygį yra labai netinkamas žingsnis. Tai suduos dar vieną smūgį profsąjungoms mums reikia stiprinti kolektyvinės sutartis. E, sukurkime socialinį protokolą, kuris e, darbuotojų teisės iškeltų virš Europos e, bendrosios rinkos. Sustiprinkime profsąjungas, užkirsime kelią tiems, kurie naudojasi viešaisiais pirkimais, sustabdykime mūsų užsienio kolegų eksplo, brutalų eksploatavimą. Dėkoju. Dabar e, žodis ponui Rauland. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Prieėmė prie e, to atskaitos taško, kur matome, kad dėl žaliosios ES politikos yra greunamas darbo vietos. Komisija parengė septynių metų GOS planą ateičiai. E, dauguma iš tų biurokratų e, savo gyvenime niekada nesusidūrė su verslu, visiškai nespranta, kas yra Europos pramonės pagrindas. Tai yra e, griovimo europinė versija. Vokietijos automobilių pramonėje dirba daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. E, mes atsimename e, tam tikrus šūkius, kai buvo sakoma, norėdami išgelbėti kaimą, turite pirmiausia jį sugriauti. Taigi naujų darbo vietų kūrimas e, greunant senasias nėra geras kelias. Naujasis fondas turėtų padėti tokiam šalims kaip Lenkija e, ir Čekijos Respublika. Aš manau, kad e, Mes susidurime su situacija, kai specialiai naikinamas Europos pramoninis pagrindas. Pirminkė, ar atsakytumėte į klausimą pagal Milinos kortelės principą? Ponas Niklas norėtų jūsų paklausti. Ačiū Jums už Jūsų pasirodymą. Aš suprantu, kad jūs nesat labai patenkintas, nes jūsų pačių vyriausybės žmonės palieka likimo valiai, bet ar jums nereikėtų būti Junktinėje karalystėje, kai taip siekiate išstojimo? Kodėl jūs ateinate čia? Būkite ten, kur jums patinka būti. Dziękuję, prašau atpovėdž. Ačiū, prašom atsakyti. Thank you. I'm not... Dėkui. E, tikriausiai tai nebuvo klausimas, bet vis tiek suveikė man galimybę dar pakartoti. Jungtinėje karalystėje pagal mūsų e, finansų ministrą, kad e, vienas trilijonas svarų kainuotų tokie veiksmai Ir aš norėčiau paklausti pono Timermanso, e, koks yra poveikio vertinimas e, kasdieniams darbo vietoms pagal jo planus. E, jungtinė, mes matome, kad bus numatomi regresyviniai mokesčiai, kurie, kuriuos teks sumokėti skurdžiausiems. Dėkoju. Dabar žodis ponui Ratkės. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkai, ačiū Jums už apžvalgą, ačiū už pristatymą. Tačiau reikia pasakyti, kad e, nieko daugiau ir nepamatėme. Mes turime galvoje mūsų krūtinę spaudžiančius iššūkius. Mes turime išsilaisvinti iš vien tik tai tokio bendravimo antraštėmis, nes rinkiminė kampanija jau baigėsi, taip pat ir jums, ponė Timermansai. Dėl to nepaprastai svarbu dabar ne vien tik tai kalbėti abstrakčiai, bet aiškiai, konkrečiai kalbėti apie tai, kur einame, kokia bus socialinė Europa. Teisingos fond, pertvarkos fondas. Aš e, esu juo patenkintas, kad jis toks bus, bet kas negali vykti? Negali būti taip, kad tam tikros biudžeto eilutės tik tai bus tarsi perrušiuotos ir bus, pavyzdžiui, iš socialinio fondo perkeltos lėšos į teisingos pertvarkos fondą, nes tai turės poveikį tiems žmonėms, kurie dirba pramonėje, tiems žmonėms, kurie patirs pertvarkos grėsmę. Mes žaidžiame jų likimais, taip pat ir likimais ilgalaikių bedarbių. Mes negalime rizikuoti apsiriboti pačiais silpniausiai savo visuomenėje. Klimato kaita neturi reikšti tokio destruktyvaus poveikio, nes mes turime sukurti papildomų lėšų ir ne vien tik tai tarsi perkelti pinigus iš kairės kišenės į dešinę. Ačiū. Toliau. Pone Dali, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Pone vicepirmininkai, aš matau, kad žmonės skeptiškai vertina, e, ar klimato kaita ir neligybės gali būti sprendžiamos vienu įpu. Mes kalbame šiandieną apie teisingą pertvarką, apie tvarių investicijų planą, bet klimato kaita ir neligybės iš tikrųjų gali būti sprendžiamos vienu įpu, jeigu yra valia tą daryti. Žalėsis kursas galėtų leisti Europai tapti lyderę, tapti e, tvarios pramonės regionu, tačiau mes mes turime tai, kad, turėti galvoje tai, kad e, apsauga turi būti pirmiausiai skirta silpniausiams ir kad niekas neliktų nuo šalyje. E, anglės dioksidui ir anglės e, naudojimui imlios. E, sritis turi būti mūsų dėmesio centre. Mūsų darbo jėga turi prisitaikyti dabartinę darbo jėgą, o busimoji darbo jėga turi būti pasirengusi naujiem, naujoms darbo vietoms. Kitas dalykas - prekes ir paslaugos. Jos turi būti prieinamos tiems, kurie, e, kurie patiems silpniausiams. Tad mes kalbame apie pagrindinius ramšius, apie dalyvavimą, apie paramą ir apie kūrimą. Mes kalbame apie veiksmus klimato kaitos įsrityje, paramą įvairiomis finansavimo programomis, pirmiausiai prioritetas skiriant patiems silpniausiams ir kūrimui, tai yra darbo vietų kūrimui, stiprioms, numatant mokymus, o taip pat ir kvalifikacijos e, didinimą bei perkvalifikavimą. Tad mes kalbame apie tinkamą finansavimą, apie tinkamas politikos sritis, kurios leistų sukurti naujas darbo vietas naujoje ekonominėje realybėje. Ačiū. Ačiū toliau, Klotilda Armand, vieną minutę. Pirmininkė, ne, aš nemanau, kad nėra kliučių žaliajam kursui dėl daug priežasčių. E, rytų Europos visuomenė yra, gali kalbėti apie ekologiją. Mes e, turime tai, kas e, yra vykdoma įvairiose regionuose. Mes taip pat turime gerų pavyzdžių, kur e, kalnakasybos ir miškinkystės regionai yra transformuojami. Taigi mes esame gero padėtyje panaudoti atsinaujančią energiją ir jos išteklius. Tos rytų Europos šalis joms reikia aiškios politikos, teisingos finansavimo ir paramos projektų įgyvendinimui. Taip pat reikia kalbėti apie energijos mišinį ir išmintingai panaudoti e, energetinę transformaciją. Ačiū toliau, ponė Ninstro. Ninisto, e, vieną minutę. Parlamentarė, prašom įsijungti mikrofoną. Pone pirmininkė, žaliasis kursas yra ambicingiausias Europos planas jau dešimtmečius. Taip jis turi būti e, klimatas, tai to reikalauja jaunimas gatvėse, to reikalauja taip pat ir e, lyderiai to reikalauja. Europai reikia modernizuotis ir žimti lyderės vaidmenį visame pasaulyje, verslo, žiedinės ekonomikos srityje, bet tai nevyksta, nevyks, jeigu neparodysime, kad galime pasiekti rezultatų o pavojus dėl to finansavimo, kuris e, siūlomas, e, yra neaiškus. Popierėje turime 7,5 milijardo, o visa kita yra neaišku. Tie 7,5 milijardo yra skirti papildomiems veiksmams, o ne tai, ko reikalavo teisės aktas. Jeigu kalbėtume apie Europos investicijų banką, tai akivaizdu, kad e, Jis užsieima papildomais veiksmais, perinant prie mažau, mažai CO2 išskiriačios ekonomikos, o ne tai, kas yra būtina. Taigi komisija turi numatyti aiškias, griežtas sąlygas atskratant iškasnio kūro ir aiškius ilgalaikius sprendimus, o ne tarpinius sprendimus pasiūlyti. Ačiū. Toliau Guido Rail. Vieną minutę. Žaliasis kursas yra labiausiai nesocialinis projektas Europos e, istorijoje ir Europos e, e, sąjunga turėtų į tai investuoti pinigus ir mes nieko nežinokome per pastarosius dešimtmečius mes nebeturime daugiau anglių kasyklų ir Mano miestelėje yra pati didžiausia, pats didžiausias nedarbo lygis Vokietijoje. Ir panašiai atrodo ir ankstesniuose angliakasybos regionuose ir Anglijoje ir Belgijoje ir kitur. Šimtas tūk, tūkstančių darbo vietų buvo prarasta. Tai yra katastrofa. Mes kalbame ne tik apie kasy, kasybos pramonę 400 tūkstančių darbo vietų vien mūsų šalyje buvo prarasta. Ačiū toliau Gžego Štobišovski. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mógł sprawnie zafunkcjonować i spełnić swoje. Mes dedame pastangas, kad žaliasis kursas pavyktų. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kur jo yra pagrindas. Čia ir norėčiau užduoti klausimą komisarui. Ar Europos komisija konsultavosi, ar numato konsultuotis su valstybėmis narėmis dėl sumų, kurios yra skirtos konkrečioms investicijoms reikalingoms pereiti e, energetiniam pereimui saugiam energetiniam perėjimui. Ar komisija supranta, kiek reikės laiko e, žalinimui, tos pramonės žalinimui. Pavyzdžiui, Lenkijoje manoma, kad to pakeitimo kaina bus 2,6-4,7 procento nuo Lenkijos BVP. Tai yra daugiau negu 5 mil, 500 milijardų zlotų. Tai yra e, du kart, tas skaičius du kartus viršyje e, Europos investicijų skaičių. Mes e, turime kasyklų Lenkijoje, 200 tūkstančių žmonių ten susiranda darbo, 250 tūkstančių mėlyną kortelę jums. Ar sutinka ponas Tobišovskis atsakyti į klausimą? Petras Konkalis, prašau, užduokite klausimą. Ačiū, pirmininkė. Ar garbingas kolega supranta, kokią dalį BVP, kokios dalies BVP pareikalaus prisitaikymas, jeigu uh, E, temperatūra pakils daugiau negu numatyta Paryžiaus sustarime. Labai ačiū. 30 sekundžių ponui Tobiševskijui atsakyti į klausimą. Niekada nekėliau klausimo pasisakydamas dėl šito dalyko, visada sakiau, kad klimatas tai yra didžiulis rūpestis, tačiau tam, kad atremtumėm šį iššūkį, reikia racionalių sprendimų, kur būtų vietos ir žmogui, ir darbo vietoms. Aš programai nesipriešinu, tačiau m, mm, noriu, kad Europa būtų e, kovos su klimato kaita priekinėse linijose, priešakinėse linijose. Dėkoju Šose Gusmau. Vieną minutę. Dėkoju. Mes sutinkame su komisijos pareiškimais, kai komisija sako, kad pereimas turi būti teisingas ir kad naujasis žalesis kursas turi būti nukreiptas socialinę linkmę, visą tai nesuderinami dalykai, jeigu um, nebus išspręsti tam tikri finansiniai klausimai. Nauji e, fondai, e, nauji pasisakymai, nauji pinigai skiriami, e, tačiau kai kas nukeliauja kariniams reikmėms, ne viskas nukeliaus Europos Sąjungai. Ir Europos Sąjunga taip pat abejoja, ar kiti kas nors investuos į, į šį dalyką. Turi būti teisingas perėjimas ir visų pirma turi būti nukreiptas dėmesys į tuos regionus, kurie labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos. Dėkoju. Fernandės, ponas Fernandės. Ačiū, brangus kolegos. Šis investicijų planas e, tvarumui yra geras, mes einame teisinga linkme. Europos parlamente visada būdavo sakoma, kad e, naujoms, nauj, naujiems planams reikalingas naujas finansavimas. 700 e, 50 tūkstančių e, milijonų turi būti skiriama papildomai ir jeigu to nepakaks, parlamentas turės dar išnagrinėti galimybės, kaip paskirti daugiau. Viskas turi dėrėti su sanglaudos politika, tačiau reikia taip pat, kad E, sanglaudos politika e, eitų vieną vagą ir nuo jos nebūtų nukrypstama. Valstybės narės turi e, apsispręsti ir turi žinoti, ko jos nori konkrečiai savo regionams, nes priešingų atveju bus nustatyta kas nors, kas joms netinka, o tada vėl bus skundžiamasi, kad e, Briuselis priima neteisingus sprendimus ir kad neužtenka pinigų. Taigi reikia visiems atlikti pirmiausia namų darbus, o tada jau e, e, spręsti klausimus. Dėkoju. Dabar žodis poniai Bonafė. Ačiū. Milijonai turės būti skirti ateityje šiai sričiai. Tai yra svarbus tikslas, kurį pristatė šiandien komisija Europai, kuri užtikrintų klimato neutralumą ir būtų labiau socialiai įtraukia, įtrauk, įtraukianti. Čia reikės daug išrių, bet reikia ieškoti esminių sprendimų problemams ir būtina įvertinti įvairius komisijos pasiūlymo aspektus. Ištekliai, kurie bus skirti perėjimui, ypač kalbant apie socialinį aspektą, yra labai svarbus. Jie turi būti derinami veiksmingai su aplinkos apsauga. Tvarumas yra absoliučiai būtinas. Jis turi būti pasiektas. Taip pat, kalbant apie investicijų planą ir diskusijų pradžią dėl tų kaštų, kurių, kurių